Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ponė Krūs. Labai smagu matyti jūs čia. Pirmiausia, norėčiau kelias pastabas pasakyti. Aš ką tik išklausiau ponę Adą Tingins mm, vertėjų kabinoje. Puiki vertėja. Deja, jinai greitai baigs darbą. Ir <laughs> jos toks įspūdingas balsas Ir iš tiesų, e, pažymėkite protokole, kad e, labai gaila, kad ponia Ada išvyksta. Na, atsiprašau, e, ponia pirmininkė, kad nukrypau šiek tiek. Taigi, mėly kolegos, norėčiau padėkoti kolegai Tomamanui ir ekonomikos komiteto atstovams už jų bendradarbiavimą, kuris buvo tikrai vaisingas. Mes e, norime, kad būtų mums visiems užtikrintos adekvačios saugos ir tvarios pensijos. O tam reikalinga, kad būtų valstybės narės atsakingos. Na, bet kokiu atveju mes e, Europos e, parlamente mes irgi sutarėme, kad reikia stabilumo ir reformų programos struktūroje, kaip tik tai ir siekia atitinkamų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tokias pensijos. Tad reikia atsižvelgti į visus socialinius aspektus. Kaip, kaip matome, visose valstybėse narė, narėse turi a, e, būti užtikrintos atitinkamos e, taisyklės, kurios užtikrintų jiems orę senatvę. Tai yra mūsų tikslas Europoje. Taigi, ponė pirmininkė, mes matome, kad dabar, kad tik tai apsiverčia tarsi mūsų gyventojų piramidę, amžiaus piramidę. Vis daugiau pagyvenusių žmonių yra valstybės narėse, tačiau vis mažiau žmonių žino, kaip yra finansuojamos jų pensijos. Jau trešdalis Europos piliečio yra vyresni negu 55 metų. Yra ir įvairios pensijų sistemos, E, valstybėse narėse, tai yra vyriausybės finansuojama sistema, tai yra pirmasis ramstis arba pirmoji pakopa, e, kuri remiasi e, valstybių narių piliečių solidarumu. Bet kokiu atveju ateityje tai išliks vienas svarbiausių mūsų sistemų mūsų ramščių. Ta jaunoji karta kaip tik tai ir turi prisidėti prie to, kad būtų šia pirmoji pakopa finansuojama. Tai yra mūsų solidarumo išraiška. Bet yra valstybių narių, kurios e, pasižymė dideliu e, biudžeto deficitu ir, ir valstybės skolą. E, tai jos pirmiausia stengiasi ištaupyti lėšų antrojoje arba tai toje pačioje pirmoje pensijų pakopoje. Žinoma, mums reikia prailginti šį laiką, kurį kiekvienas pilietis dirba. Mes norėtume, kad e, pagyvenę piliečiai dirbtų kuo ilgiau, kad jie galėtų dirbti lankščiai, siekti karjeros, jiems būtų suteiktos geresnės darbo sąlygos ir kad jie netgi pagyvenę galėtų pasiekti puikių darbo rezultatų. O pirmoje pakopoje tai reiškia, kad turėtų būti kaupiami rezervai ir mm, turi užtektų lėšų kad e, tiems žmonėms būtų užtikrinta ori senatvė. Taigi antroji pakopa tai yra e, profesinės pensijos arba e, tam tikri fondai, dėl kurių finansavimo susitarė tiek darbdaviai ir tiek darbuotojai. Jie paprastai tie antrosios pakopos pensijų fondai priklauso ir nuo akcijų rinkos pokyčių, todėl kyla tam tikrų problemų, jeigu žlunga kokia nors finansų sistema. Taigi, ponė pirmininkė, Dabar dėl to, kad yra keliami tam tikri griežtesni reikalavimai dėl nuo savo kapitalo, neturėtų vis dėlto nukentėti tie antros pakopos pensijų fondai. Jie turėtų tapti stipresni, nes jie būtent investuoja į vertybinius popierius. E, pone Kraus, jūs turėtumėte pateikti atitinkamą pasiūlymą, kad komisija imtųsi priemonių šioje srityje. O treč, trečioji pakopa tai yra individualios santaupos. Aš manau, kad e, čia turėtume nuveikti daugiau, kad e, būtų užtikrintos e, atitinkamas tų santaupų dydis. Nes tik trečioji pakopa yra įmanoma tik tai tokia atveju, jeigu nebus jokių problemų finansų rinkoje. E, Panas Manas. Ačiū Ryje už puikų pranešimą ir už puikų bendradarbiavimą tarp Ample ir Ekon komiteto. Taigi, darbdaviai ir darbuotojai kaip tik tai yra susirūpinę dėl to, kad e, e, gyvybės draudimui yra taikomi griežtesni nuo savo kapitalo reikalavimai. Būtent čia su mokumas atitinkamais teisės aktais. Taip kyla pavojus mūsų pensijų sistemai kaip ekonomikos ir pinigų sąjungos klausimais pasakantis pranešėjas, aš kaip tik norėčiau ir pasakyti, kad, kad apskritai pensijų sistemos yra skirtingos valstybėse narėse. Ir mes negalime taikyti tų pačių standartų. Nėra copy-paste principo tarp valstybių narių. Taigi būtent pensijų fondai nėra prilyginami gyvybės draudimo fondais. Mes turime atsižvelgti visų pirmiausia ir į efektyvumą, ir į naudingumą. Tai, tai mes turime pažiūrėti, ar atitinkami teisės aktai neprieštarauja viens kitam ir nepanaikina viens kito, čia, pavyzdžiui, mokumas arba kiti teisės aktai. Merci, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip sakė pranešėja, pensijos visų pirma yra nacionalinėms valstybėms narėms priklausanti kompetencija, tačiau mums labai svarbu parengti rekomendacijas tame sudėtingame kontekste. Aš norėčiau paminėti keletą mums su frakcijai svarbių elementų. Pirmiausia, pirmosios pakopos pensijų sistema yra labai svarbi, ji grindžiama solidarumo principu. Ir reikia užtikrinti kur kas didesnės pensijas nei minimalios pensijos. Taip pat e, įmokų uh, E, sistema susijusi su antraja pakopa. Trečiosios pakopos e, sistema irgi yra labai svarbi. Ir taip pat e, labai svarbu, kad ne tik vyresnio amžiaus darbuotojai, bet ir jaunimas galėtų prisidėti prie pensijų sistemos finansavimo. Taip pat labai svarbu socialiniais partneriais įvertinti situacijas ir e, tai nebūtinai yra susiję, ta sistema neturi būti siejama su e, gyvenimo trukmės principu. E, mūsų frakcijai tai yra priimtinas kompromisas ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Kaip sakiau anksčiau, pagal taisyklės, jeigu jau pasisakėte diskusijose, antra galimybė jums paprastai nesuteikiama. Na, dabar kalbės panas Paška. Dėkuojam za savo, vážený pán predseda. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, patikimos stabilios pensijos darbuotojams suteikia saugumo jų darbingų amžių, per jų darbingą amžių jie gali sukaupti e, santaupas ir padori gyventi senatvėje. Tačiau, aišku, einamojo finansavimo modelis nebūtinai dabar išsprendžia visas problemas ir Dabar didžiausia problema, su kuria susiduria pensijų sistema, yra nuos, ekonominis nuosmukis ir bankų bankrotai. Na, o antrosios pakopos pensijų sistema turi būti geriau prižiūrima, nes ji yra susijusi su bankų veikla ir netinkamos investicijos neturėtų sukelti rizikos pensijų sistemai. Norint užtikrinti visuomenės pasitikėjimą pensijų, padidinti visuomenės pasitikėjimą pensijų sistema, reikia teikti tikslę, aiškę informaciją apie ryšį tarp e, einamosios sąskaitos lėšų ir su tuo susijusios rizikos tam, kad pensininkai arba santaupų turėtojai galėtų apsispręsti patys, kokios rizikos jie linkia imtis, e, kalbant apie būsimas pensijas. Dėkoju. Eh, beste ria ik wil eerst graag zeggen dat je heel erg. ačiū miela ria tikrai aš norėčiau pastebėti kad tu iš tikrųjų pasistengei kad eh, pagerintum komisijos pasiūlymą ypač kalbant apie antrąją pakopą. Tai akivaizdu, kad komisija turėtų um, įvertinti ir atkreipti dėmesį į valstybių narių pensijų sistemas. Nes kitų atveju, pavyzdžiui, kils tam tikrų problemų, e, kad ir Niderlanduose. Ir jeigu pirmoji pakopa būtų susijęta su e, pensijiniu amžium ir būtų pensijinis amžius vis labiau atidėliojimas, tai vis labiau ilginamas, tada a, e, iš tikrųjų a, būtų kišamas į valstybės a, narės kompetencija. Tai, taigi, mm, pirmoji e, pensijų pakopa turėtų užtikrinti orą, oro gyvenimo standartą. Taigi, e, e, o šiuo metu mm, teikiamas pasiūlymas netitinka 114 ES starties straipsnio, kur kalbama, kad ES neturi kištis į darbdavių ir darbuotojų santykius. Ir Todėl ES neturėtų kištis į pirmąją pensijų sistemos pakopą. Ponas Beke. Kaip e, seniorų atstovas ir kaip atitinkamos frakcijos atstovas aš norėčiau pasveikinti e, pranešėją, būtent atkreipusi tėmusi į mūsų ateities pensijų sistemas. Na, žinoma, e, tinkama kryptis paimta. Yra pirmoji pakopa ir antroji pakopa, tai bet kokiu atveju jos turi būti e, e, įtvirtintos ir kad būtų skatinamas, žinoma, darbas kuo ilgiau. Kitas dalykas, mes e, turėtume užtikrinti ir savo socialinį modelį, kuris yra geriausias pasaulyje. Mūsų tikslai turėtų būti ryštingesni, neturėtų būti jaunųjų e, ir e, pagyvenusių kartų E, privalomo e, pritarimo e, būtent pensijų sistemoms. Aš manau, kad mes turėtume nutolti vis dėlto nuo socialinės pagalbos ir artėti daugiau prie pensijų sistemos, nes šiuo atveju, pagal dabartinius pasiūlymus, atrodo, kad mes teikiame pagyvenusiems žmonėms tik tai socialinę pagalbą, kad, mes, kad jie nekestų skurdo. Taigi, po, po, politikai neturėtų svaitis populistiniais lozungais. Aš manau, kad bet kokiu atveju pagal mūsų dabar tikslus esame įsiskolinę jau vėlesnėms kartoms ir mes turime ištaisyti čia klaidą. Ačiū. Dabar poniai Zuber, kur, kur yra 33 metų žodis, bet masto apie ateitį. Noriu padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą ir pranešimą, kuriame išdėstytos svarbios mintis. Ir tikslas šių siūlymų yra paprastas - inicijuoti pensijų sistemos reformą bei pasidomėti privačių pensijų kopimo galimybėmis e, pagal trečiąją pakopą. Mes žinome, nenorime didinti išėjimo į pensiją amžiaus, nenorime, kad dinktų e, žmonių per daugelį metų uždirbto triūso vaisiai, norime, kad žmonės turėtų galimybę mm, gerai gyventi šiai pensiją. Raginame turime neskatinti visų pereiti tik prie valstybinės sistemos. Turime įtraukti kažkaip ir bankus į šią sistemą, nes tuo tarpu jie tik pelnosi. Reikia visuotiniais principais grindžiamos sistemos. E, su šiais klausimais susiję ne tik demografinės padėties, bet ir turto persiskirstimo klausimai. Portugalijoje, pavyzdžiui, žmonės dirba iki 67 metų. Manau, kad reikia, turime nepamiršti ir darbuotojų teisų, ir, ir darbuotojų kova taps svarbių dalykų. Čia dabar žodis komisijos nariai poniai Krius. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Omen ir šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir už tai, kad pritarė pagrindinėms Baltosios knygos siūlymams. Kai ją pristatėme 2012 vasario mėnesį, norėjome e, parodyti, atsižvelgdami tai, kad Europoje daugėja vyresnio amžiaus gyventojų, e, ka, parodyti, kad įmanoma išlaikyti gyvi, gyvybingą pensijų sistemą, kuri užtikrintų žmonėms e, e, tokias pajamas pensijoje, kurias turėdami jie galėtų oriai gyventi. Taip pat e, ieškojame galimybių sutaupyti daugiau lėšų, pasitelkiant papildomas pensijų galimybės. Draugė su parlamentu kartu valstybėmis narėmis ir su, suinteresuotų pusių atstovai surengėme konsultacijas. 2012, kaip žinome, buvo Europos e, aktyvaus senėjimo metai. Noriu paraginti visus įvertinti potencialių reformų galimybės, atsižvelgiant į besikeičiančią gyvenimo trukmę ir siekti užtikrinti galimybę e, gerai gyventi vyresnėme amžyje. Turime kalbėti ir apie papildomas pensijas, profesinės pensijas, kurios ne, taip pat neturėtų trukdyti, e, kliudyti judumo galimybėms darbo rinkoje noriu akcentuoti ir pirmosios pakopos pensijas. Noriu patikinti Jūs, kaip e, ir yra nurodyta 2012 paskelbtoje pensijų e, e, sistemos apžalgos ataskaitoje. Pirmosios pakopos pensija turėtų išlikti svarbiausių pajamų šaltiniu nuo mūsų knygos paskelbimo praėjusiu metu vasarį pasiekėme daug pažangos. Svarbiausia Baltosios knygos žinia yra pakartota e, Europos semestro rekomendacijose skirtose valstybėms narėms. Daugelis valstybių inicijavo ir pradėjo reformas kurių tikslas sudaryti galimybę vyrams ir moteriams dirbti ilgiau. Ponios Omen e, pranešimo e, proveržis yra toks pat, užtikrinti, kad mūsų pensijų sistemos prisimtų joms augant, didėjančią naštą ir pasiektų joms keliamų tikslų. E, adekvatumas ir tvarumas, e, testinės pastangos yra e, reikalavimas keliamas visoms susijusioms pusėms. Europos parlamento, Europos institucijoms, taip pat socialiniams partneriams. Dėkoju komisariai, dėkoju kolegoms. Ypatingai dėkoju Rijai Umenroitin, parengus puikų svarbų pranešimą ir geriausi linkėjimai ne tik Olandų e, vertėjų kabinai, bet visiems dirbantiems vertėjams. Kitas klausimas, e, pono Gairio pranešimas dėl ES pramonių rajonų regioninės strategijos. Jens Gajer, žodis jums.